il presidente. Buongiorno. Allora, buongiorno, la seduta è ripresa. Labą dieną, tęsame plenarinį posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas yra paskeltas, ar yra komentarų? Jeigu ne, tuomet protokolas laikomas patvirtintų.